E, antroji sesija dabar prasidės. Ačiū visiems, kad e, palaukėte, kol baigsis uždaras posėdis, o dabar antroji dalis darbo. E, norėčiau pasveikinti daktarą Karjerą ir daktarą Ragaci. Jie mums pristatys tyrimą apie nacionalinės asmens e, duomenų masinio sėkimo programas ES valstybėse narėse ir jų suderinamumą su ES teisė. Nariai gavo tyrimo išvadas ir iškart pereikime prie Sergio Karero, kuris ir pristatys šį klausimą. Prašau. Jeigu nieko prieš, tai aš pradėsiu, sako ponas Ragacija. Labai ačiū. Dėkoju e, IPOL generaliniam direktoratui ir jūsų komiteto sekretoriatui, kad pakvietė mus. Pasakysiu, kad šis, ši mūsų ataskaita yra e, šių metų rugsėjai atlikto darbo apibendrinimas nemažai dirba mokslininkų, mes naudojamės e, tyriamosios žiniasklaidos šaltiniais, tai yra antriniais šaltiniais, kalbėjome, e, aplausėme ekspertus, kurie užsijima skaitmeniniu kibernetiniu saugumu Europos Sąjungoje. Tyrimas vyko e, penkiose šalyse - Junktinės karalystė, Prancūzija, Švedija, Niderlandai, Vokietija. Tiksliau buvo susijęs tomis penkiomis šalimis. Pirmiausiai pristatysiu e, Jums e, sekimo žvalgybinės informacijos programas valstybėse narėse ir pristatysiu penkis e, elementus, kurie išiškino nepaprastai dėlį mastą priežiūros Paskui kalbėsime apie ES veiksmų teisinės modalumus ir politinės rekomendacijas, tai yra CD skyriai mūsų tyrimo. Mes e, žiūrėjome į du tipus, pagal kaip gaunama labai dėlis kiekis asmeninės informacijos. Pirmiausia, yra naudojamasi interneto kabeliais, naudojami e, did, naudojame speciali įrangą ir perima informaciją iš optinių e, kabelių e, Junktinėje karalystėje. 200 e, tam tikrų įrenginių yra įrengta, kurie perima informaciją iš kabelių ir taip pat yra naudojama informacija, kur keliauja uh, kabeliais nutiestais jūrų e, dugnu, e, jo centras yra Džibutija, Švedija, mm, FRA agentūra taip pat naudojasi e, informacija, tam tikrais renginys perimti informaciją keliančiai Baltijos šalis ir Rusija. Tie kabeliai yra jūros dugne. Yra įsigijami, įsigijami gaunami duomenys susijęs su vartotojais, e, privačiais asmenimis. E, tie duomenys kartais naudojami komerciniais tikslais, pavyzdžiui, Google, Apple, Skype e, turi tokius duomenys ir mes žinome, kad nemažai Europos tarnybų yra surinkusios labai dėlį duomenų kiekį apie savo piliečius per tokius e, kanalus. Ne visos agentūros turi vienodą e, pagrindą veikimo, skiriasi biudžetas priemonės tarp JAV ir ES agentūrų yra E, didelis skirtumas. Jeigu pasižiūrėsime į biudžetą, tai iškart pamatysime, kad nacionalinė saugumo agentūra, lyginant su Europos žvalgybos agentūromis, turi daug desnį biudžetą, virš 7 milijardų eurų per met, dolerių per metus. Uh, E, matome e, Britanijos vyriausybės ryšių štabą, kurio biudžetas viršė vieną milijardą, bet kitų, pavyzdžiui, valstybių biudžetai yra daug mažesnė. Jeigu pasižiūrėsime į darbuotojų skaičių, kurie dirba tiesiogiai tose agentūrose, žvalgybose, tai yra, aišku, neoficialų skaičiai, bet uh, įvertinta, kiek E, kiek jų gali dirbti, pavyzdžiui, tiesiogiai 7 tūkstančiai žmonių dirba mm, nacionalinėje saugumo agentūroje, e, Britanijos žvalgybos e, štabe dirba mm, virš 5 tūkstančių darbuotojų ir mažiau kitose. Mes matome, kad atlik, atlikus pirmininį tyrimą paaiškėjo, kad nepaprastai plataus masto sekimas vyksta. Ir E, tai yra beprecedenčiai dalykai, bent jau tą matome iš, iš atskleistos informacijos. Matome, kad nepaprastai daug duomenų yra renkama, beprecedentis tai yra atvejs, taip pat įvairiausi duomenys renkami ir jeigu norėtumėte, kad atsakyčiau e, išsamei tos klausimus, tada galėčiau kalbėti apie e, duomenys, metaduomenys. Neseniai paaiškėjo, kad vien Britanijos e, komunikacijų štabas surenka 21 petabaitą per dieną. Ir tai susijęs su e, daugiau kaip 2 milijonais interneto vartotojų. E, žmonių sekamų skaičius bet kokiu metu yra e, kur kas aukštesnis negu anksčiau. Kitas uh, svarbus klausimas, apie kurį nedaug žinome ir tai yra labai svarbus techninis ir teisinis klausimas yra toks, kaip duomenys rinkti naudojami, apdorojami ir platinami reikia daryti skirtumą tarp teisėto, teisėtų sėkimo būdų ir neteisėtų. ir dėl pastarųjų kyla klausimų, bet skirtumas tampa netoks aiškus ir mes negalime nustatyti, kad tai, kas vyksta, yra kryptingas e, sekimas, kuris yra būtinas kovojant su terorizmu ar kovojant su kitais nusikaltimais platus e, sekimas yra pagrystas duomenų masiniu kaupimu ir neaišku, ar tai atitinka duomenų apsaugos principų. Yra, pavyzdžiui, ištisos kategorijos žmonių, kurie įrašomi tam tikrus sąrašus, e, naudo informaciją apie juos, e, sekimas jų vyksta naudojant tam tikrus raktinius žodžius. Egzistuoja JAV projektas dėl e, informacijos visiško prieinamumo 2003 ir 2004 metais, pavyzdžiui, JAV kongresas atmetė pasiūlymus taikyti tokią sistemą. Mūsų pirminis tyrimas parodė, kad plataus masto sekimas negali būti e, laikomas tik JAV ir ES klausimas ir negalima supriešinti tų dalykų. Matome, kad jie valstybių narių žvalgybos ir saugumo agentūros bendradarbiauja, dėl to transnacionaliniai tinklai atsirado. Tai yra tam tikros nacionalinės e, profesionalų gildijos, kurios pradėjo veikti. Ir egzistuoja tinklai, kaip kad pavyzdžiui penkios akys ar e, kiti e, tinklai ir neturime pakankamai informacijos, kaip veiktų tie tinklai. Matome, kad Britanijos komunikacijų štabas ir nacionalinė saugumo agentūra gana glaudžiai bendradarbiauja. Ir matome tai iš tam tikrų indikatorių susijusių su žiniasklaida. Uh, E, JAV ES e, diplomatinės diskusijos vyksta apie suverenumą, bet klausimas e, svarbiausias yra ne tai, bet mes turime galvoti, kaip atlikti priežiūrą visų, tos visos veiklos ir kaip ta priežiūra galėtų veikti transnacionaliniu mastu. Tokios e, sekimo programos kaip PRISM yra susijusios ne tik su valstybių narių saugumo žinybomis, bet įtraukiamos ir privačios bendrovės ar e, savanoriškai, ar verčiamos bendradarbiauti jos. Dėl to reikia galvoti apie hybridinį sekimą, kur komerciniai saugumo interesai yra tarpusavyje susiję tai atsiminti svarbu, norint suvokti, kaip kasdien yra atliekamas eilinių piliečių sėkimas, kurie naudojasi Gmail, Skype ar kitomis priemonėmis rašo elektroninius laiškus, bet taip pat e, kaip e, kila klausimai e, dėl duomenų saugumo ir asmens laisvės, kas susijęs su Europos parlamento veikla. Penktas pastebėjimas apibendrinant, galima pasakyti, kad yra daug klaustukų dėl demokratinio gyvenimo ir laisvosios rinkos ekonomikos mes matome, kad renkama nepaprastai daug informacijos, nežinome beveik, kaip ji yra apdorojama, kokiems tikslams naudojama ir su kuo jie keičiamasi. Neturime jokių patikinimų, kad platus duomenų kaupimas, rinkimas nevyktų. Saugumo agentūros dažnai sako, kad tą daro kovodamos su terorizmu ir tai E, reiškia, kad jeigu yra vienas procentas įtariamųjų, tai kiti 99 procentai taip pat e, tampa tarsi įtariamaisiais. Net e, nacionalinės saugumo agentūros direktorius turėjo pripažinti, kad naudojantis tomis sekimo programomis e, buvo užkirtas kelias vienai, vienam ar dviem teroristiniam išpoliam, o anksčiau buvo teigiama, kalbam apie 54 ar 55. E, vyksta plataus masto sekimas, renkėma informacija ir tikslas bei proporcingumas yra esminiai klausimai. Dar vienas dalykas. E, kyla pavojus pasitikėjimo principui ir tai kenkia demokratijos principams ir e, pasitikėjimui. Jeigu visi yra laikomi įtariamaisiais, tai kyla pavojus kasdieniam gyvenimui ekonominiai veikėjai e, naudojasi e, tokią pat informaciją ir tai yra sveikos ekonominės sistemos pagrindas. Pasitikėjimas tarp vartotojų verslo taip pat yra svarbus, o šis plataus masto sekimas kenkia tiems principams e, demokratinių mm, sistemų. JAV atlikti 75 metais tyrimai parodė, kad norint įtvirtinti demokratiją reikėtų tokios praktikos netaikyti. Norint, reikia, kad e, ekspertai spręstų techninius klausimus, bet nepamiršti kolektyvinių laisvių ir demokratinių režimų uh, E, pobūdžio dabar suteiksiu žodžiu, žodį kolegai Karerai, kuris pakalbės lab, plačiau apie teisinius aspektus. Ačiū, labas rytas visiems, ačiū už kvietimą. E, mums pasidalinti mūsų atlikto tyrimo išvadomis. Veiksmų teisiniai aspektai. Mes visi žinome, E, kokios rekomendacijos e, buvo paskeltos ir kokį e, pateisinimą patikė kai kurios vyriausybės bei teisės saugos institucijos kai kurių šalių teikdamos, kad tai yra nacionalinio saugumo klausimai ir ES negali kištis. Ar iš tikrųjų taip yra? Mūsų parengtoje studijoje nagrinėjama ši dilema. Uh, Ar ES galėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį šioje situacijoje, ar, ar nacionalinis saugumas tikrai išimtinai yra e, vyriausybių ir žvalgybos e, institucijų kompetencija. Kalbant Vertinant visą tai iš ES teisės perspektyvos, mes siūlome e, atsižvelgti į keletą dalykų. Visų pirma, nacionalinio saugumo sampratą, vertinant e, iš įstatymų viršienybės požiūrio taško. Kalbame apie demokratinės valstybės principus. Ir tai yra atspirties taškas, bandant suvokti, kur yra, kur yra nacionalinė saugumo vieta. Taigi šioje studijoje akcentuoja, kad valstybių narių stebėsenos programos, šnipinėjimo programos netitinka demokratijos principų bei ES pamatinių vertybių, ES sutarties antrojo straipsnio. Nacionalinio saugumo samprata negali būti suvokiama tik per žvalgybos institucijų požiūrį. Mūsų nuomonė, joms ši samprata nepriklauso. Nacionalinio saugumo samprata siejasi su nacionalinėmis konstitucinėmis tradicijomis priemonėmis. Tai yra e, liberalios demokratijos šalių principais. O tokiose šalyse valdžių atskirimo principas yra pamatinis. E, būtina pusiausvėra, būtina užtikrinti kontrolę, e, demokratinę, demokratinę atskaitomybę. Taip pat stebėti, domėtis, kuo užsima žvalgybos institucijos ir jos, kokios veiklos jos nevykdo. Ir čia atsiranda erdvės savavališkiams sprendimams. Bandome šioje apžvalgoje apibriežti ES teisinę bazę ir jos pagrindu, tuo pagrindu nuspręsti, kas yra teisėta ir neteisėta ir ar yra pagrindo žvalgybinėms, žvalgybos tarnyboms ir vykdomai valdžiai imtis veiksmų ar ne. Ir noriu pasakyti, kad yra daug E, labai išsami teisinė bazė, kurią, re, kurią galima remtis ir parengti kriterijus, bandant išsiaiškinti, kas priimtina ir leistina ir kas nepriimtina, kas neprieštarauja įstatymui ko būtinai reikia demokratinėje visuomenėje. E, tam tikri standartai yra taikytini bet kokiai vykdomai valdžiai ES bei žvalgybos institucijų veiklai. Strasbūro teismas yra mm, parengęs nutarčių šiuo klausimu, taip pat Europos žmogaus teisų e, konvencijoje, kur kalbama apie šeimos e, gyvenimą ir asmens privatumą. Čia galime kalbėti ir apie žvalgybinių institucijų veiklą. ES e, pagrindinių teisių hartijos 51 straipsnė apie tai kalbama, Bet ar, ar tikrai ES hartija taikytina tik, tik ES teisės kontekste, o čia jau kalbama apie sritį, kuri yra už ES teisės ribų. Mūsų studijoje taip pat e, citu, savo studijoje cituojame Luksemburgo teismo sprendimus, tačiau ES žmogaus pagrindinių teisių hartija ir Europos žmogaus teisų konvencija ir taip yra nacionalinės teisės dalimi. Ir šalių nacionalinių teismų teisėjai privalo taikyti pagrindinių teisų hartiją Europos žmogaus teisų konvenciją savo sprendimuose, taip pat atsižvelgti jos nuostatas, jų nuostatas vertinant vyriausybių veiklą. Ir čia noriu pasakyti, kad Europos Sąjunga neturi kompetencijų žvalgybos, žvalgybinės veiklos srityje ir komisijos narė Reding atsakydama į klausimą šią temą e, patvirtino taip, kad iš tikrųjų tokios kompetencijos nėra, tačiau reikia nepamiršti to, kas numatyta kitose sutarties nuostata, nuostatose. Toliau kitas aspektas, apie kieno saugumą mes kalbame. Kolega kalbėdamas minėjo, kad čia kalbame apie pasitikėjimą kad tai yra esminis dalykas. Egzistuojantis teisinio bendradarbiavimo kanalai buvo apeiti. Jie sąmoningai nebuvo panaudoti. Egzistuoja savitarpio teisinės pagalbos sutartis ir mes žinome, kaip netiesioginė veikla pažeidžianti kai kuriuos įstatymus e, rei, reiškia, kad ne, neįgyvendinam tam tikrai įsipareigojimą. Europos Sąjunga tu, yra numačiusi, Europos Sąjungoje galioja nuostatos dėl privataus gyvenimo apsaugos. Ir tai, kad nesinaudojama įprastiniais teisinio bendradarbiavimo kanalais, tai daro įtakos bendradarbiavimui visoje Europos Sąjungoje. Ir tai taip pat atsiliepia ir Europos Sąjungos e, vidaus saugumui visos ES kalbame apie masinį savavališką asmenų stebėjimą ir šnipinėjimą, tai tokia veikla kėsinasi į ES pamatinės vertybės. Tai yra ne tik pamatinės vertybės, čia kalbame apie teisinius principus, kur, kuriuo privalu laikytis. Kalbame apie duomenų vagystę. Europos Sąjungoje asmuo yra savo privačių duomenų savininkas. Tai yra vienas iš pamatinių mūsų principų. O dabar matome, kad remiantis surinktais, mūsų surinktais duomenimis, šis principas e, labai įžuliai yra ignoruojamas ir apeinamas. E, remiantis mūsų atlikta teisinę analizę, galime sakyti, kad valstybėse narėse e, aiškiai vyksta vidinis ir išorinis e, duomenų šnipinėjimas ir perėmimas. Tačiau ne visada įmanoma labai aiškiai atskirti, kur yra vidinė informacija ir kur yra išorinė informacija. Pavyzdžiui, Jungtinė karalystė sutikė galimybę JAV agentūroms e, perimti duomenis privačius duomenys apie asmenys. Tai kaip mes galime užtikrinti, kad e, orderiais Orderis grindžiama sistema užtikrina reikalingą saugumą, nes išsitrina ribos ir aiškios skiriančios linijos apie to, kas yra vidinė ir kas yra išorinė informacija. Ir kaip taikomi visi susiję įstatymai šiuo atveju. Toliau priežiūros institucijos galbūt reikia atlikti detalesnę e, analizę priežiūros institucijos valstybėse narėse susiduria su įvairiausiais apribojimais ir suvaržymais. Jos negali užtikrinti kontrolės ir priežiūros. Kalbame ne tik apie tų institucijų savarankiškumą, svarbiausia yra jų turimi darbo ištekliai, darbuotojų skaičius. Toliau ES vidaus reikalų institucijos agentūros kalbame apie apie ES lygmenių egzistuojančią instituciją, kuri užsima žvalgybinę veiklą, taip vadinama INTSEN, žvalgybos centrą. Tačiau to centro veikla neturi teisinio pagrindo. Yra, tas centras yra nelegalus. Ir jeigu ES e, gali vykdyti veiklą žvalgybos srityje, kodėl mus šokiruoja e, informaciją apie kitus tokius atvejus. Būtina užtikrinti, kad informacija, kurią, pavyzdžiui, apdoroja ir turi Europolas, yra teisėta ir gauta iš patikimų šaltinių. Tačiau tuo tarpu nėra būdų ir galimybių tai patikrinti. Ir čia iškyla problemų bendradarbiaujant su trečiosiamis šalimis. Kokią pobūdžio informaciją Europolas apdoroja? kontrolės stygius yra klausimas, kurį mūsų nuomonė reikia nedėlsiant spręsti. Taigi, kas yra pol, pol, policijų, kur yra policijos pajėgų veikla ir kur prasideda žvalgybos tarnybų veikla. Kaip pabandėme tai apibriežti iš profesionalų perspektyvos, e, tos ta veikla labai glaudžiai persipina. Dabar perinu prie politikos rekomendacijų. Mes siūlome remtis e, požiūriu, kuris, apim, kuris numatytų tam tikras ribas, kurių ne, nevalia peržengti. Pavyzdžiui, e, tarp valstybinis duomenų valdymas. Me, jeigu prieiname išvados, kad ES neturi te, kompetencijų veikti kurioje nors srityje, tai reiškia, kad ES ne, nieko nedaro. Mes taip nemanome. Manome, kad reikia parengti kodeksą, kur būtų nustatytos gairės ir remiantis ne tik Europos žmogaus teisų teismo jurisprudencija, bet reiktų aiškiai apibriežti, kas yra teisėta ir kas yra neteisėta. Europos privatumo debesis. E, apie tokia idėja sklando jau kurį laiką. E, kalbame apie nuotolinės kompiuterijos galimybės. Reikia e, įdėkti daugiau garantijų, didesnę apsaugą, kurios dabar dar nėra. Norėtume pasidžiaugti Europos parlamento veiklą E, rengiant duomenų apsaugos reglamento projektą, manau, tikrai reikia pasidžiaugti parlamento pasiekimais svarstant šį reglamentą ir tikrai laikome proveržių tuos pasiūlymus, kuriuos parlamentas patikė dėl 43 straipsnio dėrybose su taryba. Dėl šių nuostatų tikrai nereikėtų atsitraukti. ES politikos infrastruktūra Ar, ar turėtų keistis žvalgybos institucijų bendradarbiavimas ir informacijos mainų kanalai? Prieš kurį laiką siūlome geltonųjų ir raudonųjų kortelių sistemą. E, nešvarios kabutėse informacijos siuntimas neturėtų būti priimtinas. Jeigu tai kartotusi, reikėtų, e, nusiųsti, reikėtų šal, prie tokios informacijos ir prirašyti aišku perspėjimo pavojus ženklą. Ir manau, kad reikėtų pasistumėti ir bendradarbiavime su JAV e, dėl informacijos mainų su JAV šiuo klausimu. ES vidaus reikalų agentūros. Turime išsiaiškinti, kur yra, kaip, kaip užtikrinti geresnius informacijos mainus tarp valstybių narių agentūrų. Taip pat reikėtų užtikrinti, e, reikėtų tikrinti informacijos, perdodamas informacijos kokybę. Reikėtų um, ES mastu apsaugoti informatorius. Ir mes džiaugiamės taip pat spalio mėnesį parlamento patvirtintą rezoliuciją, kurioje parlamentas e, komisija ragina sustabdyti dėrybas dėl e, transatlantinės gilios ir visapusiškos e, su, prekybos sutarties su JAV. Nes reikėtų apsvarstyti, ar iš tikrųjų santykiai su JAF yra grindžiami abipusių pasitikėjimų. Ir, ir tai turėtų tapti svarbiausių prioritetų šiuose santykiuose. Užbaigdamas, norėčiau pasakyti, kad tai preliminariai parengta studija. Ir manome, kad šią temą reikėtų plačiau ir giliau panagrinėti. Mums reikia daugiau informacijos. Dėja, tie šaltiniai kuriuos mes panaudojame, mes atskleidėme, kuriuos šaltinius panaudojame, tačiau reikėtų plačiau išnagrinėti šią situaciją ir išneškinti, ar iš viso valstybės narės vykdo kokią nors kontrolę. Ačiū. Thank you very much, um, Sergio. I mean, this is... Uh... Ačiū. Sergio, čia kalbame apie preliminarų tyrimą. Ir šis e, didelio masto tyrimas yra antrasis. Jeigu kolegos pradėtų išvadas, rekomendacijas skaityti, tai suvoktų, kad jos yra akademinio pobūdžio, tačiau yra labai mums naudingos teikiant rekomendacijas savo pranešimuose per pakankamai trumpą laikotarpį. Taigi šis tyrimas gali mums suteikti peno parengti savo sminės rekomendacijas. Žinau, kad kolegos neturėjo pakankamai laiko su šiomis išvadomis susipažinti, tačiau informacija iš tiesų svarbi. Dar iki 12-15 minučių turime pakankamai laiko, kad um, bent jau šešėliniai pranešėjai arba kiti galėtų susipažinti su šią informaciją, dabar mm, steiksime galimybę šešėlės pranešėjams klausti. Vienas iš jų liko jam. Ačiū svečiams už e, tyrimo išvadų pristatymą, už tyrimo atlikimą. Pristatymo laikas iš ties svarbus nes e, šiandien Junktinės krysės parlamente GCHQ atstovai dalyvauja atitinkamame klausime Ir e, mes turėtume pasiaiškinti, kaip ES žvalgybos saugumo tarnybos e, nepakankamai informacijos pateikė, atsižvelgiant į pastarųjų dienų savaičių diskusijas jūs pateikite aiškės rekomendacijas Europos parlamentui, kaip reikėtų elgtis šiomis aplinkybėmis ir esu jums dėkingas už tai, kad manote, jog turime svarstyti, pradėti svarstyti jūsų rekomendacijas, ne, nustumti jų, nepadėti jų į stalčių noriu jūsų paklausti štai ko, atsižvelgiant į tai, kad dabar nuolat pažeidinėjamos piliečių teisės ir tai daroma dideliu mastu bei nuolat. Man kyla klausimas, ką Europos parlamentas galėtų padaryti, apskritai visos teisėkros institucijos, kad būtų sustabdyti šie piliečių teisių pažeidinėjimai. Jūs e, teikite tinkamus pasiūlymus, e, ką reikėtų daryti, patvirtinant policijos struktūrų, saugumo tarnybų bendradarbiavimo taisyklės, kad šie pažeidinėjimai liautusi ir šis klausimas susijęs su domenų apsaugos direktyvos nuostatomis ar e, Mm, išvelgtumėte būtinybę keisti šią direktyvą, atsižvelgiant ir remiantis dabar gauta informacija. Taigi norėčiau išgirsti, kaip jūs vertinate mūsų vaidmenį siekiant, kad valstybės narės imtųsi veiksmų tose sritise, kuriuose mes tų veiksmų negalime imtis. Uh, Ir ar manote, kad bendradarbiaujant su žvalgybos e, ir analizės centru būtų galima sumažinti e, tą išskirtinę valstybių narių kompetenciją saugumo klausimais. Taigi tiek norėjau jūsų paklausti. Ačiū, Janai. Laiko mes turime. Kiekvienam leisiu užduoti po vieną klausimą ir išgirsti į atsakymą. Jūs galėtumėte būti sakyti šį klausimą arba po vieną ir naudokite savo kaip mokslininkų laisvę atvirai kalbėti. Aš iš tiesų labai aukštai vertinu savo kaip nepriklausomo mokslininko tyrėjo laisvės. Ačiū šį klausimą. Tyrime siūlomos daugia, siūlomi daugia pakopiai veiksmai ir nėra vieno problemos sprendimo būdo, reikia vertinti problemą įvairiais aspektais, požiūriais. Čia galbūt išeities taškas galėtų būti tarpusavio pasitikėjimo, nuošidaus bendarbiavimo klausimas, ta aplinkybė, kad pasitikėjimo nebeliko. E, yra susijusi su tuo, kad galbūt negerbiami atitinkami teisės aktų principai, ypač iš JAV pusės, kalbant apie informacijos apdarojimą. Tai informacijos apdarojimas e, yra e, saistomas e, įvairiais tartautiniais susitarimais, pavyzdžiui, kleivių domenų įrašų perdavimus susitarimų su JAF, biometrinių domenų naudojimu, kovos su terorizmo sekimo protokolo ir programa Europolo veiksmus, todėl reikėtų reglamentus atitinkamai peržiūrėti, atsižvelgiant į dabar gautą informaciją. Ir iš tiesų daugumoje šių sričių parlamentas turi atitinkamus įgaliojimus, todėl e, tyrimo išvadose siūloma parlamentui pasinaudoti turimomis galimybėmis tam, kad tas pasitikėjimas e, būtų sutvirtintas. Ar mes turėtume nelaikyti savai suprantamų dalykų tų principų laikymą ir pagarbą, laikymas ir pagarba jiems. Taigi pirmiausia, reikia užtikrinti skaidrumą ir aišku e, vietos teisės aktų taikymą. Francesko aiškiai apibrėžė tą veiksmų apripti ir e, patvirtintų įstatymų tikslus. Minėtos e, priemonės yra labai svarbios įvertinant e, galiojančių teisės aktų Europos Sąjungoje kokybę. Žmogaus teisų teismas dėl to ir priėmės atinkamus sprendimus dėl saugumo tarnybos vykdomų sėkimo veiksmų teisėtumo. Europos žmogaus teisų teismas, pavyzdžiui, Liberty prieš Junktinę karalystę, karalystę bylose yra pasakęs, kad e, valstybių narių saugumo tarnybos turėtų būti kontroliuojamas, atlikdamas savo atitinkamus veiksmus taip pat ir e, valstybių narių teismai turi turėti galiojimus vykdyti atitinkamą saugumo tarnybų kontrolę veiklos. Kalbant apie pilietų, piliečių siekimą, tai nėra klausimas susijęs su privatumo ir saugumo tarpusavio santykiu. E, piliečiai privalo būti apsaugomi nuo tokio E, diskriminacinio sekimo ir e, toks sekimas turi būti leidžiamas tik išimties tvarka, kuomet būtina užtikrinti demokratinių institucijų sklandžią veiklą. Klausimas yra, ar e, šis atvejis iš tiesų toks yra. Manau, kad atitinkamas taisyklės būtų galima patvirtinti ES lygmenių ir būtų galima jas e, taikyti bei naudoti nacionaliniu lygmeniu klausimas e, susijęs su nacionaliniu saugumo tarnybų veiklos kontrole. Viskas yra gerai, mes saugus. <clears throat> Buvo keltas klausimas e, dėl e, Bruselio deklaracijos dėl tarp parlamentinio tinklo sukūrimo, kuris kontroliuotų šių tarnybų veiklą, tačiau kur yra šios deklaracijos e, gyvendinimo rezultatai. <clears throat> Siekiant pasitelkti nacionaliniuose parlamentuose veikiančių arba dirbančių asmenų patirtį, idėjas apie tai, kaip geriau užtikrinti e, saugumo tarnybų kontrolę ir Manau, kad teismai galėtų taip pat čia labiau, daugiau iniciatyvos rodyti, siekdami tą bendrą praktiką nustatyti. Kalbant apie bendrą ES saugumo žvalgybos tarnybą, e, kažką panašaus į ES NSA, e, nebūtų pasinkamiausias būdas spręsti šią problemą ir e, dilemas, kurias šiandien aptarėme. E, tačiau savo tyrimo išvadose mes neteigiame, kad ES neturėtų vykdyti žvalgybinės veiklos ar kad žvalgybinė veikla nėra naudinga ES. Tačiau mes matome, e, kokią neigiamą įtaką daro šio skandalo atgarsiai ES. Taigi tie galbūt būtų mūsų minčių apie bendrus Europos, bendras ES pastangas. Toliau Karmen. Dėkui, pirmininkė. Jūs tikrai kalbėjote pakankamai laisvai, už tai esame jums dėkingi. Kodėl Viereding ne pasmerkė teisinės pagalbos tarimus, kurie neveikia. Mes Europos parlamente e, prašėme, kad būtų sustabdytas e, susta, e, laisvosios prekybos sustarimas. Aš noriu pasakyti, kad reikia kažko, kaž, kažką keisti, galbūt jinai norėtų baigiantis kadencijai žengti šį žingsnį ir reikalauti, kad būtų sustabdyta ši sutartis. Egzistuoja skirtumai tarp. Mes skirtingai suprantame valdžių atskirimo klausimus ir parlamentas galbūt galėtų įsikišti Jūs iškėlėte klausimą, kuris nepaprastai svarbus e, - duomenų nuosavybė, priklausomybė. Man atrodo, kad duomenys priklauso individui. Aš girdėjau teorijas, e, kurios neigia tai sakoma, kad duomenys priklauso kitiems, kai, e, pavyzdžiui, žmogus kažkam pateikės mes duomenys, jie priklauso kažkam kitam. Aš norėčiau paklausti, kokia yra precedento teisė, kuri paremtų tokį argumentą. Jūs savo darbe labai vieną įdomų argumentą iškėlėte tai yra e, neiškumas tarp, neaišku, kaip e, viešos institucijos bendrauja su privačiomis bendruomis, nėra aiškiai taip apibriešta. Ir reikia tai apibriežti. Mes ką tik patvirtiname direktyvą dėl duomenų apsaugos ir tai ji numato valstybės narėms dėlio veikimo laisvę. Nėra numatyta teisinės priežiūros vis tik tai ten. Įsivaizduokime, tikėkime, kad atsiras Elgesio kodeksas koks nors, tačiau hartija yra visai kitokia, visai ką kitas sako. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas yra įtariamasis ar kažkieno duomenys yra sistemiškai, duomenys apie kažką sistemiškai renkami. Ir vyriausybės, pavyzdžiui, gali vėliau nuspręsti, ar tai gali būti naudinga pramoninio e, šnipinėjimo tikslais. Galbūt tada mm, tas žmogus gali būti nuteistas. Mano šalyje reikia leidimo, kad būtų galima klausytis telefono pokalbių, bet e, tai, ką matome čia, atrodo visiškai prieštarauja tam, kas įrašyta valstybių narių konstitucijose. Man atrodo, kad matome paradigmos pokyčius. Reikia labai aiškiai daryti skirtumą tarp to, kas yra naudojama e, valstybinių institucijų ir to, kokius duomenys naudoja bendrovės. Nes mes matėme, kad nacionalinė saugumo agentūra sugebėjo gauti, naudotis bendrovių duomenimis. Ir kaip sakiau, dabar mes turime labai atidžiai viską žiūrėti po Snaudeno eroje, epochoje. Labai ačiū. Vienas iš elementų, kurį išiškina tyrimas, tai yra vienas iš dalykų susijusių su saugumo priežiūra. Saugumo žvalgybos e, tarnybos, tarnybų veikla e, savo pobūdžiu yra ne visiškai teisėta. Ir mes atlikome tyrimą ir pamatėme, kad žmogaus teisų sistema Europos e, to argumento nepalaiko. Vienas iš e, probleminių aspektų susijusių su masiniu sėkimu, kurį, kurį pastebime, yra, kaip buvo pasakyta, apie susijęs su žmonių gyvenseną. Kalbame apie profiliavimą, duomenų gavybą ir tam tikro elgesio tarsi numatymą tai yra labai rizikingas dalykas, e, galvojant apie duomenų apsaugos teisę ir sąryšį su ją. Šie klausimai nėra išspręsti. Ja vyko diskusijos apie tai, kad reikėtų uždrausti tam tikro pobūdžio duomenų gavybą, tačiau kol kas taip nepavyko padaryti. Tyrime kalbam apie tai, kad akcentuojama, jog E, kišimasis į duomenys ar e, duomenų e, rinkimas turi būti atliekamas tik tai asmenų, kurių atžvilgių, kurie yra tyriami atžvilgių, kurie yra tyrėjo akiratyje atžvilgių. Ir tą labai svarbu akcentuoti. Duomenų nuosavybė. Manau, kad duomenų apsaugos reglamentas, kurį patvirtino parlamentas, yra labai stiprus šiuo požiūriu ir jo mes e, džiaugiamės. Panaši sistema turėtų būti taikoma ir teisės saugos srityje. Dėkoju, dar galime išklausyti klausimų, tik tai nesiplėskime gal per nereik. Pone Morvai. Dėkoju. Šį kartą kalbėsiu vengriškai. Maždaug 89 metais e, mano universitete lankėsi svečias iš vakarų. Jis tada pasakė, komunizmas yra sistema, kuri yra kaip baletas. Visi žiūri, kas vyksta scenoje, bet visi žino, kad tai yra tik tai baleto spektaklis, miražas. Tikriausiai galima tą patį pasakyti apie vakarų demokratijas. Mes tuomet galvojame, kad e, tai buvo visiškai kitas pasaulis už geležinės uždangos kad buvo, ten egzistavo kontrolė, demokratija buvo tvirta, visi šie dalykai buvo tarsi savaime suprantami vakaruose, kaip mes įsivaizdavome, bet matome, kad viskas vis tik tai yra panašus į tą baleto spektaklį tiek čia, tiek jav. Šim to 20 narių komitete šį rytą dalyvavo posėdėje 7-8, o aptarimi tokie svarbi klausimai. Ir tai man primena visą demokratijos savokos esmę. Galbūt e, dalyvių sąraše atsispindės kitas skaičius dalyvavusių posėdėje, bet šiandieną 10 ar 15 po 9 buvo tik tai aštuoni nariai ir dabar panašiai, kur yra ponas Tovareš. Labai apmaudu, kad jis e, ne, kad jis nedalyvauja posėdėje, nes jisai labai daug kalba apie demokratiją ir žmogus teisės Vengrijoje. Galbūt mes taip pat galėtume kalbėti apie tai, jog mums reikia pasižiūrėti į vertybių ideologiją Europos Sąjungoje, vakarų Europoje ir panagrinėti, kuo tai skiriasi nuo uh, rytų Europos buvusios štazi, sekretata, kitos sistemos veikia, tarnybos veikia. Jeigu E, matome viską ekrane, tai gal kitaip atrodo, bet dabar salė yra tik aštuoni nariai. Komunistinėse šalyse už geležinės uždangos visi buvo stebiami ir tai buvo neatskiriama masinio sekimo sistemos dalis. Mes ir dabar uh, reikalavome, kad Vengrijoje agentų būsių sąrašai būtų paskelbti, kol kas to nepadaryta. Mes bandome sustaikyti su savo praeitimi ir bandome išsiaiškinti tiesą, suprasti, kas kaltas komunistiniu laikotarpiu, o Vakaruose žmog, žmonės savo, kad e, visai natūralu, kad visi yra sekami, kad skaitomi visų elektroniniai laiškai, kad masinis sekimas yra natūralus dalykas. Ar iš tikrųjų tai taip yra natūralu, kad kolegos net nepasivargina ateiti į tokius klausimus, jiems taip, tai neįdomu, jiems nekeista. Ka, per uždarą posėdį e, svečias pasakė, kad jam e, Visai nekeista, kad taip e, viskas daroma. Aš tikriausiai nebūsiu nusiusta į Guantanamo kalėjimą už tai, kad paviešinau šią informaciją. Gal yra daug pabėgėlių, e, gal Vengrija turėtų suteikti prieglopsti Snaudenui, nes jisai mums parodė, kad vyksta didžiulis baleto spektaklis jis galiausiai kad karalius nuogas. Ir galbūt reikėtų ES mums pakalbėti apie iš naujo, apie demokratijos supratimą savoką. Ponas Albrechtas. Gerbiamas pirmininkė, Toks elgesys kolegų atžvilgių, e, netgi jeigu jie nedalyvauja posėdėje, yra visiškai nederamas. Aš manau, kad svarstydami rimtą klausimą mes neturėtume čia bandyti populistiškai kaltę versti atskiriams parlamento nariams už tai, ką Europos parlamento dauguma pasakė ir uh, už tai, kaip įvertino įvykius Vengrijoje. E, Europos parlamentas negali taikstytis su žmogaus teisų pažeidimais Vengrijoje ir visur kitur taip pat. Ir uh, tą turime aiškiai pasakyti ir neketiname tokios praktikos keisti, o svarstant tokias svarbos klausimus kaip šiandien mes turėtume diskutuoti rimtai, o ne šaipytis vieni iš kitų, taip kaip šiandien yra daroma. Nenorėčiau, kad tas klausimas e, vėl būtų keliamas. Manau, kad atskirų narių pavardžių minėjimas nėra korektiškas dalykas. Bet ponia Marvai, jūs mm, išsakėte savo mintį, jums uh, buvo paprieštarauta, o narys, apie kurį kalbama, naro, apie kurį kalbama čia nėra. Nenorėčiau įsivelti į ilgą diskusiją šią temą. E, buvo pakomentuotas šis klausimas iš skirtingų perspektyvų. Nario, apie kurį kalbame čia nėra, todėl siūlau dirbti toliau. Sekantis, sekantį klausimą užduos Josef ir paskui suteiksime galimybę atsakyti užduotus klausimus. Ačiū. Tikrai manau, kad e, mūsų diskusijos lauktų daugiau dėmesio arba turėtų sulaukti daugiau dėmesio nei dabar. Noriu Jums padėkoti už kokybiškai atliktą tyrimą, ypač atsižvelgiant į tą laikotarpį, kurį vertinote. Jūsų išvados e, bus tikrai suteiks mums nežai, nemažai peno e, mūsų rengiamiems pasiūlymams. Kalbant apie šio skandalo mastą, reikia paminėti, kad jis yra istorinis, e, taip pat reikia nepamiršti, kad kalba eina apie valstybių piliečių teisų, vartotojų teisų apsaugą ir mes esame <clears throat> didžiulio masto permainų uh, liudininkai ir turėtume šias permainas Europos parlamente svarstyti. Man didžiausia nuostaba kelia privačiaus ir viešos aplinkos painiojimas. Jūs minėjote, kad bendradarbiavimas vyksta dviejopai, laisvanoriškais pagrindais ir uh, pasiduodant tam tikram spaudimui problemų. Aišku, įmonės, kurios, tarkime, bendradarbiauja, gauna už tą savo bendradarbiavimą tam tikrą atlygį, nebūtinai jis yra piniginis ir šiuo atveju informacijų technologijų laikotarpiu ir e, tas atlygis dažniausiai būna duomenų pavydalu. Galbūt galėtumėte pateikti apie tai daugiau informacijos, kaip įmonės gaudamos už savo teikiamas paslaugas, kaip atlygiai atitinkamos duomenys, tos duomenys kaupia ir kaip jomis naudojasi. Aš gavau tam tikro pavadžio informacijos, kurie dabar labai pradėjau domėtis apie tai, kad duomenų apdarojimas šiuo metu tapo jau pakankamai didelio masto verslu. Ir duomenys yra naudojamos e, labai tikslingai reklamos tikslais, nesuteikiant žmonėms galimybės proporcingai, simetriškai naudotis rinkos siūloma informacija, kuomet bandoma pastelkus asmens duomenys atitinkamai įtakoti piliečių, kurie yra kartu ir vartotojai elgsena, atimant iš jų galimybę priimti vienokius ar kitokius sprendimus savarankiškai ir individualiai. Galbūt aš čia šiek tiek nukrypau į filosofinius pasvarstymus, tačiau aš esu būčiau jums dėkingas už e, tam tikras įžvalgas, e, atsakant į šį klausimą ir bandant susijęti šis įžvalgas su ES vidaus saugumo problemomis, nes e, dabartiniai pastarėjai skandalai tik tai stiprina tam tikrą nesaugumo jausmą ES piliečių tarpe ir tas nesaugumas įgauna gigantišką mastą. Mane tikrai domintų jūsų vertinimas, kaip vyksta tas e, privačių ir asmeninių ir viešų duomenų panaudojimas. Mm. Man atrodo, kad dabar kaip tik būtų tinkamiausias momentas man užduoti savo klausimą, nes periname prie e, kai kurių komercinių aspektų šio klausimo. Kalbėjote apie saugias teritorijas. Tikrai jūsų parengta e, studija yra labai naudinga ir su kolega buvo akcentavote, kad tai yra tik pirminė studija, kadangi turėjote mažai laiko ją renkti. Noriu užduoti klausimą apie ar noriu paklausti apie susitarimą dėl saug... dėl, to... um, you know, where, uh... dėl saugaus uosto. Kalbu apie Google, kitas kompanijas. Ką Jūs apie tai manote? Ar mums reikia naujo susitarimo dėl saugaus uosto Gal galėtumėte tai pakomentuoti plačiau, atsižvelgdamas į kolegų išsakytas mintis. E, vėl grįžtu prie interneto paslaugos teikėjų, kaip tai keičia komercinę aplinką. Praėjusią savaitę, kai e, lankėmės Vašingtone, buvome federalinės valdžios tarnybose, taip pat susitikome su e, privačių įmonių atstovais, kur, kur, kurios prekiauja su ES. Ir šioje savo studijoje jūs parengėte, patikite kai kurias rekomendacijas, bet neįmanoma joje priepti e, didžiulio klausimo, tai yra komercinių santykių keitimo blogėjimo dėl šios situacijos. Jūs tikriausiai iš akademinės perspektyvos turite daugiau laisvės apie tai kalbėti ir tai komentuoti. Gal norite tai, į tai atsakyti ir paskui suteiksime žodį poniai Armstrongui užduoti klausimą. Ačiū. Jūs visi uždavėte labai svarbius klausimus. Aš mielai pabandysiu apie tai pakalbėti, taip pat pabandysiu pristatyti, kiek mes informacijos turime ir, ir ko mums dar stinga. Verslo bendruomenėse, technologijos specialistų bendruomenėse e, vyraujanti mintis, kad duomenys yra naujasis auksas, e, naujosios aukso kasyklos šiame amžiuje. Ir vienas pamatinių principų čia yra tai, kad visos įmonės naudoja duomenys kaip pagrindinį savo verslo modelio elementą turiuomenį. Google, Facebook įmonės ir kitos įmonės, kurių veikla netokia skaidri, taip pat apdoroja didžiulius e, kiekius duomenų, draudimo, bankininkystės srityje dirbančios įmonės. Kalbame iš esmės apie verslo modelius grindžiamus pasitikėjimu. Uh, E, nes vartotojai tiki, jog e, jeigu jie patiki savo duomenys kažkokiai įmoniai, tai ta įmonė e, tinkamai elgsis su, su tais duomenimis ir, ir juos gerbs. Tačiau e, iš tikrųjų šis pasitikėjimas yra naikinamas, jis nyksta. Vartotojas ima įtarti, kad įmonė kitaip elgėsi su tais duomenimis. Ne tik dėl, dėl pavyzdžiui, nacionalinės saugumo agentūros veiklos, taip, bet ir taip pat dėl vyriausybinių ryšių centro, Junktinės karalystės veiklos ir kitų saugumo agentūrų veiklos Europoje. Ir mes tai akcentuojame savo studijoje. Mes akcentuojame, kad iškilo grėsmė e, asmenų laisvėms, vartotojų teisėms, bet jeigu visą tai vertinsime iš įmonių požiūrio taško, tų įmonių iškilo grėsmė tų įmonių ekonominiam gyvybingumui. Ir tai galbūt nėra svarbiausia diskusijų tema. Ir nesenos, neseniai Google e, vykdančiojo direktoriaus padarytas pareiškimas veikimas čia turi būti pakomentuotas. Atrodo, kad NSA ne tik privertė, rem, remdamas mm, teisės aktais, Google teikti duomenis, bet ir slapta perėmė duomenis, kuriuos, kuriais dalinasi e, įvairios kom, kompanijos, įmonės. Ir tai vyksta ne tik Junktinėse valstijose, bet ir Europoje. Taigi, uh, kalbame apie duomenų mm, perdavimus iš vieno Google įmonės centro į kitą ir apie tai, kad NSA tų, tų, tuos duomenys, duomenys perėmė. Čia ir tai susijęs su labai e, rimtais ekonominiais interesais. Dabar pereinu prie įmonių ir e, komercinių įmonių ir žvalgybos tarnybų santykių. E, Dėja, tai svarbus klausimas, į kurį daug atsakymų neturime. Šį klausimą tikrai reikėtų panagrinėti giliau. Žinome, kad PRISM programa, kurią e, vykdo NSA, ir čia norėčiau priminti visiems klausytojams, kad PRISMės programa uh, re renko duomenis, kurie prieinami, pavyzdžiui, Junktinės karalystės vyriausybinių ryšių centrui pagal pasirašytą susitarimą, taip vadinamą 5i susitarimą, taip pat ir Kanadai, Australijai ir Nuėjai Zelandijai, tai tie duomenys buvo prieinami. Kalbame iš esmės apie saugumo tarnybą Europos Sąjungoje. Ir neseniai paskelbta informacija taip pat atskleidė, kad e, Mm, informacija, kurią vyriausybinių ryšių centras gaudavo per prizinės programą, e, taip pat buvo perdodama ir kitoms saugumo žvalgybos tarnyboms Europos Sąjungoje. Kalbame čia iš esmės apie e, Europos Sąjungos piliečių duomenis. Išorė, Europos Sąjungos išorės žvalgybos tarnybos neturėtų tuo užsimti, ta veikla neturėtų vykti nes čia e, kalbame apie hybridinę struktūrą privataus sektoriaus ir, ir žvalgybos tarnybų. Kalbant apie tai, ar privatus sektorius savanoriškai bendradarbiauja, ar e, yra priverčiamas, atrodo, kad remiantis turime informaciją, galime daryti išvadą, kad e, privataus sektoriaus įmonės buvo verčiamas bendradarbiauti. Nemažai įmonių nusprendė pasipriešinti. Tokios kaip Silent Circle arba Lavabit. Lavabit įmonė teikė užšifruoto elektroninio, užkoduoto elektroninio e, pašto galimybės. Naudonas taip pat turėjo susikūręs pašto dėžutę šioje įmonėje ir e, jo buvo. Ir atrodo, kad dabar ta tai įmoniai grėsia ieškinys iš jungtinių valstijų, nes jie atsisakė bendradarbiauti. Taigi už nebendradarbiavimą tenka mokėti didelę kainą. Galbūt tuo ir baigsiu dabar. Sergio gal prates, atsakysi kitus klausimus. Dabar galbūt suteiksiu žodį ponui Engstram. Norite užduoti savo klausimą? Paskui at Išklausysime jūsų atsakymų. Uh, well, uh, Dr. Ragazzi, uh, I was, I was very, very interested when, when you talked about, about uh, well, the use. Dr. Ragazzi, jūs kalbėjote apie to masinio šnipinėjimo naudą. Jūs, kaip suprantu, NSA pradžioje teikė, kad jie mm, buvo pradėję uh, užvedė 50 dosiją apie potencialius teroristus, paskui tas e, tų, tų dosiją skaičių sumažėjo iki 15. Ir pasiklausius jų atrodo, kad viskas ar taip rimta, kaip kad ta, ta, tarsi veikla jau beveik vykdoma. Na, kalbėjome apie asmenų grobimus ES teritorijoje, bet, bet jeigu jau kalbame apie tai, kad at, atskleidžiamas E, bandymas kėsintis įvykdyti teroristinį aktą, paprastai tokie atvejai turėtų būti baigtis teismu. Čia ar jungtinėse valstijose. Švedijos vyriausybė teigia, kad Švedijos e, saugumo tarnybos veikla padėjo užkardyti kelią įvairiems nemaloniems dalykams, tačiau jie visiškai nieko tikslaus neskelbė ir neminėti, nebuvo minėti jokie uh, jokios bylos, kurios būtų nagrinėtos Švedijos teismuose, ar jūs turite informacijos apie tai, apie tai, kad, kas galėjo būti nagrinėjama Švedijos teismuose? Uh, I don't think that the NSA has disclosed which cases in particular. Ačiū už klausimus. Nemanau, kad turime informacijos, uh, kuri padėtų mums atsakyti jūsų paskutinį klausimą. Nieko nežinau apie bylas svarstamas Švedijos teismuose, tačiau tokių gali būti. Deja, uh, informacijos apie tai neturiu ir reikėtų atlikti išsamesnius tyrimus siekiant tokio paudžio informaciją vertinti. Grįžtant prie jūsų ankstesnio klausimo apie JAV e, ir ES e, saugaus uosto susitarimą. Šis e, susitarimas, jo nuostatos buvo grubiai pažeidinėjamos ir reikėtų uh, rimtai įvertinti, pavyzdžiui, e, debesų kompiuterijos e, atvejus ir juose laikomų duomenų, išorinėse serverius laikomų duomenų panaudojimus. Aš tik tai noriu pasakyti, kad labai svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi pasirašytų susitarimų. Noriu paprašyti, sako pirmininkas, galbūt atsakydami į būsimus klausimus ar likščionius klausimus galėtumėte pasidalinti su mumis informaciją apie e, telekomunikacijų bendrovę veikiančių Europos Sąjungoje turimų duomenų neteisėtą panaudojimą ir ar, ar atsižvelgėte į e, šiuos aspektus, atlikdami savo tyrimą, arba šiaip galėtumėte pakomentuoti? Pons Koronė. Aš norėčiau pasakyti, kad jūsų tyrimas iš tiesų labai įdomus, mums, mums bus labai naudingas. Noriu tačiau paminėti vieną interviu su būsiu Vokietijos federaliniu kancleriu Šrioderiu, kuris teigė, kad jis niekuomet e, neabejojo tuo, kad jo pokalbių yra klausomasi, nes iš tiesų yra beveik neįmanoma išvengti tokio pokalbių klausimuose arba atskirų pokalbių arba visų pokalbių. Jūsų vertinimu. Kokių veiksmų turėtų imtis Europos parlamentas, kad būtų patvirtintos teisinės normos, strategijos arba konkretus įstatymai, kuriuos įgyvendinant būtų galima pakeisti tokią padėtį, nes e, yra teigiama, kad e, užkirsti kelią pokalbių klausimuisi visiškai neįmanoma. Taigi, kokiu teisės aktų arba kokiu veiksmu reikėtų imtis tam, kad e, būtų galima atbaidyti atitinkamas tarnybas tokią praktiką naudotis arba uh, verslo įmonės. Uh, Verslo įmonės neturėtų būti skatinamas tokių veiksmų imtis. Gal aš suprantu, kad reikėtų iš naujo įvertinti tarpusavio pasitikėjimo aspektus ir ne pasitikėti savo partneriais betodariškai. Tuo tarpu mes daug metų galvojame, kad pagrindinis dėmesys e, bendradarbiaujant tarptautiniu mastu yra skiriamas kovai su terorizmu. Galbūt mes per daug tikėjome šiuo teiginiu. Ir jūsų tyrimas tą patvirtina. Aš manau, kad mes galbūt per daug e, dosniai e, dalindami informaciją, reaguodami į tam tikrus saugumo tarnybų iš užsienio arba vidaus saugumo tarnybų paklausimus. Galbūt aš pirmiausia atsakysiu šį klausimą, po to grįšiu prie te telekomunikacijų bendrovių. Labai uh, svarbu, kad ir paprasti piliečiai galvotų apie tai, kaip apsaugoti savo asmens duomenis. E, asmens duomenis galima apsaugoti pasitelkus, kai e, kurias techninės priemonės, pavyzdžiui, e, dalyvaujant TOR tinkle elektroninėme galime apsaugoti savo duomenis nuo šnipinėjimo. Yra technologijų į kurias įsilaužti sistemingai NSA nesugeba. Taip pat galima naudotis e, duomenų šifravimo programinėmis įrangomis, kurių nulaužti NSA arba nesugeba, arba turi panaudoti daug e, finansinių lėšų tam, kad sugebėtų rasti būdų įsilaužti į <clears throat> privačias užšifruotų domenų sistemas. Aš neseniai skaičiau vieno Google programuotojo pateiktą informaciją apie tai, kaip jis du metus dirbo, e, siekdamas apsaugoti e, vieno Gmail elektroninio pašto sistemos naudotojų duomenis, kurios buvo įsilaužusi NSA. Pranešime taip pat, kaip vienas problemų sprendimo būdų, siūlomas ES mastu veikiančios debesijos sistemos sukūrimas. Su kurioje piliečių privatus asmeniai duomenys būtų geriau apsaugomi, e, pasitelkus e, e, visas minėtas technologijas susijusias su domenų šifravimu arba domenų perdavimo būdais, kuomet jūsų saugomi be perdodami duomenys nebūtinai turi keliauti per jungtinių valstybių teritoriją interneto kanalais. Taigi aš kalbėsiu galbūt daugiau apie technologinę pusę, o mano kolega apie teisinius aspektus. NSA informatorius Vilimas Bynis neseniai paaiškino, kad 2000 metais jis su kolegomis e, parengė atitinkamą technologinę platformą, kurią naudojantis būtų galima buvę naudotis e, ir sekti interneto duomenų srautus masiškai nekaupiant tų surinktų duomenų Taigi buvo parengta tam tikra saugumo programa internetinė, į kurią buvo įtrauktos ir įtraukti ir domenų apsaugos aspektai, tuo tarpu NSA atmetė šios programos naudojimą daugiausiai dėl ekonominių priežasčių, nes tuo metu NSA reikėjo didesnio finansavimo ir jinai stengiasi gauti tą finansavimą, pasitelkdama būtinybę, varemdamasi būtinybę saugoti kaupiamus milijonų asmenų duomenis. Čia aš manau, kad e, duomenų, e, renkamų duomenų panaudojimo tikslas ir proporcingumas turi būti klausimai, kuriuos reikia nuolat kelti, nes e, yra žinoma, kad egzistuoja technologijos, kurias pasitelkus būtų galima pasiekti tų pačių tikslų be nereikalingo e, asmens duomenų kaupimo. Birgit Simpil, dabar užduos galtinį klausimą, dar bus vienas papildomas. Labai ačiū, dar noriu grįžti prie klausimo susijusio su duomenų rinkimo dideliais mastais. Nežinau, ar jūs savo tyrimę tam skiriate dėmesio, tačiau man yra svarbus klausimas, ar sekimo mastas smarkiai padidėjo po rugsėjo 11-osios teroro išpolio ir ar esama tam tikros sąsajos tarp šių įvykių. Ir taip pat, ar jūs manote, kad terorizmo grėsmė ir toliau didėja, turint omenyje, kad NSA finansavimo mastai taip pat per pastarosius metus smarkiai padidėjo, taigi kila klausimas, ar pasaulis per tą laiką tapo tiek pavojingesnis, kad reikia taip ženkliai didinti saugumo tarnybų finansavimą arba kita vertus, ar dėl to saugumo tarnybų finansavimo padidinimo taip smarkiai padidėjo arba sustiprėjo saugumas jungtinėse valstijose. Taip pat dėkoju Jums už tai, kad siūlote tam tikrus įgaliojimus ir kompetencijas priskirti ES, siekiant e, koordinuoti saugumo žvalgybos tarnybų veiklą, nes mums nuolat kyla klausimas, kokią prasme turi mūsų prieinėjami įstatymai, jeigu bent jau viena arba kelios saugumo tarnybos jų nesilaiko. Taip pat noriu pasakyti, kad, kad ir kokius įstatymus mes priminėtume, nepasieksime, kad visi žmonės arba institucijos jų laikytųsi, tačiau tai neturėtų mūsų atbaidyti nuo šių įstatymų priminėjimo arba atgrasyti. Kalbant apie saugumo tarnybų veiklą, ir tam tikrų raudonųjų linijų nubrėžimą jų veiksmams, tai reikia tų raudonųjų linijų ne tik taikomų jų technologinėms galimybėms, tačiau taip pat ir kaupiamų duomenų naudojimui bei e, šių tarnybų veiklos kontroliai, nes šiuo metu diskusijos atitinkamos Europos Sąjungoje vyksta nacionalinių valstybių saugumo kontekste ir galbūt reikėtų daugiau įgaliojimų čia perduoti Europos Sąjungos lygmenių tam, kad tos raudonosios linijos e, nebūtų peržengiamos pat buvo minėta duomenų apsauga. Kyla klausimas, ar valstybės narės užuot pasirašinėjusios dvišalius susitarimus kovos su šnipinėjimu daugiau investuotų lėšų į susitarimus dėl duomenų apsaugos ir saugumo tarnybo, tarnybų veiksmų koordinavimo bei e, duomenų sukauptų panaudojimo sistemas daugiau investuotų ir joms skirtų daugiau dėmesio. Tokiu būdu būtų galima pagerinti asmens duomenų apsaugą. Dėkui, Birgit. Ir dar Jano Albrechto paskutinis klausimas. E, po to paprašysiu jūsų sureaguoti į tokį svarbų Birgit klausimą ir paskui Jano. E, vienas dalykas susijęs su tuo, ką ką tik sakė ponė Sipil. Aš klausiu uh, savęs, ar pavyzdžiui, uh, jūs įsivaizduojate, kad uh, diskusijos dėl susitarimų gali turėti poveikio prizm ar tempuros atvejams. Oh. Taip pat kalbame apie kibernetinius išpolius. E, vyriausybės komunikacijų centras, e, e, informacijos centrai JAV turi tam tikras padalinius Europoje, taip pat Belgakomo sistemomis ir sistemų tiekėjais naudojamasi. Ar te, Dėl galvodamas apie kibernetinius nusikaltimus ir teisėkuros teisės aktus, norėčiau paklausti, ar yra sąsajų tarp Europos tarybos konvencijos dėl kibernetinių nusikaltimų ir valstybių narių teisės aktų. Mes kaip Europos parlamentas e, naudojamės Cisco telefonais, visi tą žino, yra didelis pavojus, kad gali būti jų klausomasi. Ir kokia yra galimybė mums kaip institucijai kreiptis į teismą dėl to, kad galbūt e, kažkas pažeis mūsų teisės ar e, naudosis tomis sistemomis ir tokiu būdu bus pažeistos sutartys. Taigi toks klausimas įdomus. Neblogai, kad jūs įdomi, pristatėte savo klausimą, kaip įdomu, man irgi jis pasirodė įdomus. Vyko tyrimas susijęs su Belgakomo. Aš nežinau, e, nepasižiūrėjau visos jūsų medžiagos tyrimo, ar jūs cituojate šį, šį atvejį ar ne. E, pabaigoje bet ką, ką norėtumėte pasakyti dėl šių dalykų, abu iš jūsų. Uh, Labai ačiū. Trys dalykai, kuriuos išskirčiau ir pabandysiu atsakyti į juos iš eilės. Pirmiausia, dėl e, telekomunikacijų. Dabar matome, jog telekomo bendrovės uh, E, jomis naudojasi vyriausybės komunikacijų centras ir žvalgybos tarnybos Europoje, bet svarbu suprasti, kad e, viena žvalgybos institucija naudojasi kažkokią bendrovę, tai jinai galbūt iškart ir naudos, e, perduos tą informaciją kitoms žvalgybos institucijoms ir tai tampa jau Europinė institucija. Ta galima pasakyti apie telekomo bendrovės tiek, tiek, tiek Vokietijoje. Tiek Klausimas dėl techninių atsparumo formų. Aš nesu technikas, bet mes matome tam tikrus sprendimus ir kalbėjome apie tai su ekspertais. Pirmiausiai atviros prieigos programinė įranga. Tai nėra ideali e, programinės įrangos plėtojimo forma savanoriškai e, dirba programuotojai, bet šioje srityje, bet tai yra principas, kuris užtikrina, kad šnipinėjimo e, atvejai nevyksta dėl to, kad visi mato kodą. Tokiu būdu galima pasižiūrėti tuos kodus atvirai ir įvertinti, ar nevyksta kažkokia slapta veikla susijusi su ta programinė įranga. Manau, kad e, reikėtų skatinti ES plėtotę tokios programinės įrangos ir galbūt jūsų tikslų klausimą atsakydamas galiu pasakyti, jog tai būtų vienas iš sprendimų uh, parlamento komunikacijos problemams spręsti. Kitas klausimas - informacinės grėsmės, masinio sekimo plėtra. Uh, Tiesa, JAV e, patirtis rodo, kad rugsėjo 11-osios įvykiai tarsi suteikė visuotinį leidimą užsimti masiniu sėkimu. Bet žvalgybos agentūros Europoje iškart po rugsėjo 11-osios nepuolė imtis tokių veiksmų, bet e, per pastarosius trejus penkerius metus ta veikla labai išsiplėtojo ir naujausia informacija rodo, kad vir, Britanijos vyriausybės komunikacijų centras e, ypač suvaidino svarbu vaidmenį teikdamas e, žvalgybos agentūrams ne tik techninės priemonės, bet ir siūlydamasis e, padėti apeiti teisinės nuostatas, kad būtų galima plėsti sekimo mastą. E, Gal sociologiniu mastu galime kalbėti apie vieną tyrimą. apie Didie Bigo tyrimą. Ir e, sakoma, kad e, nu, reikia ieškoti, kaip e, patraukti žvalgybos agentūrų darbuotojus, kad jie dėrėtųsi. Ir vienas iš būdų, kaip tą padaryti, yra keitimasis informacija. Dabar matome, kad plečiasi partnerių ratas, o kokia yra antrinė žala e, kenkiama e, piliečių privatiems interesams, privatumo interesams. Dėkuoju, dabar perdodu žodį kolegai, kad jūs pakalbės apie teisinius aspektus. Labai trumpai. Manau, kad vienas iš elementų, kuris išiškėjo per diskusijas, yra toks. Kalbame apie sąjungos e, vertybės, demokratiją, žmogus teisės, įstatymo viršenybę. Komisijos vicepirmininkė e, Reding e, kalbėjo apie Junktinę karalystę septintojo straipsnio kontekste sutarties, ES sutarties 7 straipsnio kontekste. Kalbam apie sisteminį pagrindinių teisių pažydinėjimą kai kuriuose valstybėse narėse. Ir e, teisinė prasme kyla labai sudėtingas klausimas. Matome, kad labai fragmentuota yra teisės sistema apibrėžianti mūsų šiandien aptariamus klausimus. Ir E, tai kartais gali pasitarnauti žvalgybos bendruomenėms užsimti palankiausių sistemų ieškojimų ne tik dėl privatumo, bet ir teisė, teisės sistemų. Ir tyrime kalbama mūsų apie tai, kad reikėtų sukurti nuolatinę Europos parlamente politikos infrastruktūrą, kuri užtikrintų, kad kai paskelbiama tam tikra informacija, kaip kad dabar aptariama, būtų sekama paskui, kas yra daroma, kad būtų atliekama nuseklesnė priežiūrė, reikalaujama nusekliaus e, atskaitomybės. Ir ši infrastruktūra leistų mums parengti tam tikrus veiksmus. E, Buvo kalbama ne tik apie priežiūros institucijas nacionaliniu mastu, bet ir duomenų apdorotojų, kontroliuotojų vaidmenį e, teikiant debesies kompiuterijos paslaugas. Reikia apibrėžti, apie kokią informaciją mes kalbame, reikėtų daugiau aiškumo ir šioje srityje. E, teisės saugos institucijos, kas yra, e, kas priklauso žvalgybos bendruomenė, tie klausimai nėra labai aiškus. Ir tai kelia e, sunkumų nustatant atskaitomybės seka. Mes ir anksčiau esame atlikę tyrimą Europos parlamento užsakymų ir Mes turime galvoti apie, mm, apie įvairias struktūras, agentūras susijusias su saugumu. Parlamentas galėtų šią srityje taip pat atlikti labai svarbu vaidmenį, vykdant priežiūrą. Ačiū, Sergijo. Daugelis e, mūsų yra dirbę su jumis ir labai naudinga, kad jūs abu parengėte labai greitai per trumpą laiką šį, šią ataskaitą. Dar mes patys galvojame, kas turėtų atspindėti mūsų rengiamuose pranešimuose, taigi jūsų įnašas nepaprastai svarbus ir ši sesija darbo buvo labai naudinga. E, Noriu Jums už tai padėkoti, o kolegoms pasakysiu, kad kitas posėdis prasidės 12.15. Man atrodo, kad kažkas kitas iš vicepirmininkų mane išgelbės nuo pirmininkavimo. Norėčiau padėkoti visiems ir dėkoju tiems, kurie dalyvauja posėdį pirmą kartą už dalyvavimą ketvirtadienis ne pati geriausia diena, mes rengėme tokius susirinkimus, bet kitų, kito laiko neturime ir dėkoju nariams už jų dalyvavimą ir už jų teikiamus klausimus. Tai yra labai naudinga. Labai ačiū. Uh, um, Kolegos, dar vienas pranešimas. 12.15 vyks balsavimas. Man atrodo, kad kažkuris vicepirmininkas mane išgelbės nuo to balsavimo. Jeigu jūs norite, kad aš ką nors kitą padaryčiau, tai prašom. Take the vote as well. Thank the leadership here to be the president.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 Good afternoon. Now we, uh, we start our... Labadiena, kolegos. Prasidės balsavimas. Balsuosime dėl dviejų dokumentų. E, balsuosime dėl teisų ir pilietybės programos. Tai yra Libe komiteto parengtas dokumentas bei kitas dokumentas, kurį rengėme draugė su jūri komitetu, tai teisingumo programa. Balsuosime dėl pilietybės programos, gali balsuoti lybė nariai, o dėl antro dokumento balsuos, balsuojant galės balsuoti abiejų komitetų nariai. Aš tikiuosi, kad minimalus, kad kvorumas e, salėje yra. E, ir kad reikalingas balsų skaičius yra. Visų pirma, teisių ir pilietybės programa. Kaip matote balsavimo sąraše, pirmiausia balsuojame dėl kompromisų. Ir jei nesurinksime reikalingo balsų skaičiaus už kompromisus, tuomet pasigilinsime į tą klausimą. Tai kas už šiuos kompromisus? Norėčiau matyti jūsų rankas. Kas prieš? Susilaikė. Kompromisams pritarta. Dabar galutinis balsavimas dėl teksto su visais pakeitimais. Ir turime balsuoti elektroniškai. Turite dėti korteles į balsavimo mašinas ir balsuoti elektroniškai su, su, balsuojame dėl teksto su pakeitimais. Yes? Yeah. Mr. Berlinguer uh, doesn't have the card, so he is also supporting it, in, having a positive vote. Visi kolegos turi korteles, tuomet e, tų balsus, kurie neturi kortelių, įskaičiuosime. Ačiū. 25 už, 2 prieš, susilaikysiu nebuvo pritarta ir prieš perinant prie kito balsavimo noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo rengiant pranešimus, šešėliniams pranešėjams iš įvairių komitetų, kurie rengė nuomonės šiam dokumentui. Ir ypač noriu padėkoti Marijai, kuri tikrai labai daug dirbo. Ačiū. Thank you very much. So now we move to the, to the next file, which is this joint file. Toliau, kitas dokumentas, bendras dviejų komitetų dokumentas, teisingumo programa. Pirmiausia, kaip ir pirmo atveju, balsuosime dėl kompromisinio teksto. Sveikiname, džiaugiamės visais, kurie ateina, kurie atėjo į, į komiteto posėdį. Gal norite ką nors pasakyti? Kas už kompromisinius tekstus? Kas prieš? Susilaikę? Didelė dauguma pritarta, o dabar elektroniškai balsuojame dėl galutinio teksto projekto su pakeitimais. 27 balsavo, vienas 28 balsavo 27 už vienas prieš, susilaikiusių nebuvo dėkui. Ir ačiū visiems už balsavimą. Gal norite ką nors pasakyti tą temą, ne? Tuomet ačiū visiems. Ačiū dar kartą. <laughs>